jei jūs norite, kad visas plenarnės posėdis pritartų tam, ką mes padarėme, prašau, pirmininkė nutraukė kalbėtoje. Grazie, eh, comunico di aver ricevuto una proposta di risoluzione a conclusione. Taigi, aš gavau rezoliucijos projektą. Baigime svarstyti šį klausimą ir balsuosim dėl jo rytoj pusė dvylikos. Toliau pagal mūsų darbo tvarkę mes periname prie tarybos ir komisijos pareiškimo dėl Jotkalnyjos Europinės integracijos proceso. Ir pirmiausia, tarybos vardu kalbės valstybės sekretorė ponia Giori. Prašau, ponia. Dėkuoju, ponia pirmininkė. Dėkuoju, ponia pirmininkė. Gerbiamas komisarė, gerbiami parlamento nariai. Rytoj jūs balsuosite dėl rezoliucijas dėl Jotkalnijos Europinės integracijos proceso. Manau, kad Europos parlamentas vaidina labai svarbų vaidmenį, e, kad būtų siekiant išsaugoti ES atvirumą. Tačiau taip pat yra labai svarbu, kad valstybių narių piliečiai ir toliau būtų už tolimesnę ES e, plėtrą. Ir būtent šioje rezoliucijoje, rezoliucijoje atsispindi ši mūsų atsakomybė. Taip pat ir taryba daro viską, kas įmanoma šioje srityje. Europos vadovų taryba e, 2010 m. gruodžio 14 d. parengė savo išvadas ir juose yra sakoma, kad Europos taryba remia tai, kad ir toliau vis vyktų ES plėtra į vakarų Balkano valstybės. Taip pat ir Vengrija, kaip pirmininkaujanti valstybė, daro viską, kad būtų pasiekta šio tikslo. Norėčiau padėkoti Jums visiems už puikų bendradarbiavimą ir už tai, kad Jūs parengė tokią, puikų, re, tokią puikią rezoliuciją prisidėsite prie to, kad būtų pastebėta Juotkalnyjos pažanga, o tai yra labai svarbu, kalbant apie jos stojimo procesą. Mes e, dažnai e, matėme, kad Juotkalnyje patvirtino savo e, europinės vertybės, Juotkalnyje yra e, stabili valstybė ir jos stojimas Europos Sąjunga yra palaikomas didžiosios daugumos piliečių ir, ir politinių partijų. Taip pat e, šioje šalyje e, puikiai sugyvena visos tautinės mažumos. Taip pat reikia nepamiršti, kad Juotkalnyje per 12 pastarųjų mėnesių e, pasiekė labai daug, jį pasirašė stabilumo ir asociacijos susitarimą. Ir tai rodo, kad europinė perspektyva yra esminė vertybė ir esminis e, stabilizacijos šioje regione variklis. E, mes tikrai turime palaikyti e, tokias šalis kaip Jotkalnyje ir palaikyti jų pažangą. Manau, kad galėsime žengti tolimesnį e, šios šalies integracijos proceso žingsnį. Ir šią prasme Šiame kontekste vyksta įvairių delegacijų posėdžiai ir e, būtent jos patvirtina Jotkalnijos integracijos, Jotkalnijos vyriausybės patvirtinta e, Europinės integracijos planą. E, Taip pat mes sveikiname tą pasirinktą Juotkalnyjos metodą, kad vyriausybė prieš rengdama tą planą e, vykdė labai išsames konsultacijas su pilietinės visuomenės atstovais. Aš norėčiau trumpai paminėti jums e, esminius prioritetus ir tas rytis, kuriuose dar reikia siekti pažangos. Europos komisija Apie tai taip pat kalba savo lapkričio, 2010 m. lapkričio mėnesio ataskaitoje. Reikia toliau stiprinti teisinę valstybę, vykdyti administracinės reformas, e, didyti administracinius pajėgumus. Be to reiktų pakeisti rinkimų įstatymą. Tai yra labai svarbus aspe, aspektas ir taip pat labai svarbus aspektas yra užtikrinti geresnę spaudos laisvę. E, Taip pat yra labai svarbu kalbėti apie teises tų žmonių, kurie e, buvo priversti palikti savo tėvynę. Turi ir toliau būti, toliau e, būti daroma viskas, kad būtų išsiaiškintas tokių asmenų statusas. Taip pat Jotkalnyje turi daryti viską, e, siekdama pažangos kovoje su organizuotu nusikalstamumu kad ir toliau ji e, sėkmingai eitų stabilizacijos ir integracijos e, procese ir galėtų pradėti stojimo dėrybas, yra labai svarbu, kad Jotkalnyje mano minėtose sritise pasiektų pažangos ir dėtų pasda, pastangas šioje srityje. E, aš tikiuosi, kad Juotkalnyje prisims savo įsipareigojimus ir kad ji parodys mums konkrečius rezultatus. Gerbiami parlamentarai, Juotkalnyje, kalbant apie regioninį bendradarbiavimą, vaidina labai svarbu vaidmenį. Juotkalnyje labai glaužiai bendradarbiauja su savo kaiminėmis valstybėmis ir mes pasveikiname tą konstruktyvų vaidmenį, kurio ėmėsi Juotkalnyje, skatindama gerus kaiminystės ryšius. Ir šiame kontekste yra labai svarbu e, pabrėžti, kad e, Jotkalnyje šiuo metu pirmininkauja Pietričio Europos e, integracijos procesui. Taip pat ji, joje dirba darbo grupė, kuri tame regione nagrinėja kultūrinio bendradarbiavimo klausimus. Taip pat yra ir kitos svarbios tarptautinės institucijos, kurios regioninio bendradarbiavimo institucijos. Taip pat norėčiau e, padėkoti tiems, kurie prisidėjo prie šios rezoliucijos rengimo. Na ir baigdama norėčiau paskatinti Jotkalnyje ir toliau tęsti pradėtas reformas ir toliau padaryti viską, kad ji įgyvendintų, pateisintų savo piliečių lūkesčius. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Grazie. La parola al komisario Fiulė. Dėkuoju. O dabar žodį suteikiu komisijos nariu ponui Fiulė. Honorable... Pone pirmininkė, gerbėjai Europos parlamento nariai, man yra didelė garbė kreiptis į Europos parlamentą ir kalbėti apie Jūtkalnyjos integracijos procesą. Pirmiausia, norėčiau kaip ir uh, tarybos atstovė pasveikinti pranešėją uh, Jutkalnijos klausimą, poną Tanoką. Ir taip pat padėkoti visiems kolegoms, kurie prisidėjo prie šio dokumento rengimo. Europos parlamentas vaidino svarbu vaidmenį plėtros procese. Tikiu, kad jei visos institucijos suburs savo pajėgas, daug ką galėsime pasiekti. Jutkalnijos pažanga siekiant gyvendinti nustatytus stojimo kriterijus buvo didžiulė. Šalis padarė didžiulės pažangos, kurdama teisinę ir institucinę struktūrą. Be to, ji yra pasiryžusi plėtoti regioninį bendradarbiavimą. Struktūrinės ekonominės reformos yra vykdomos ir daroma nemažai pažangos įvairiose akis rytise. Europos vadovų tarybos e, sprendimas suteikti šalies kandidatės statusą Jotkalnyjei yra pripažinimas jog mes matome šią pažangą ir kad nepamiršome e, savo įsipareigojimo tęsti plėtros politiką. Šalis įžengė į lemiamą etapą. Šalies kandidatės statusas yra didžiulė sukomybė juotkalnyjei. Reikia realių rezultatų tam, kad juotkalnyje galėtų žengti dar vieną žingsnį Europos integracijos kelyje. Esu įsitikinęs, jog Europos parlamento rezoliucija nusiūs teisingą signalą juotkalnyjei ir parodės, kad mes pripažįstame jos pasiekimus, bet kartu tikimės, jog reformų procesas ir toliau bus tęsiamas ryštingai, sprendžiant visus uždavinius, kurie gali iškilti juotkalnyjei siekiant ES narystės. Aš asmeniškai susitikau su naujoju Jotkalnijos ministru pirmininku ponu Igoriu Lukšiš praeitą savaitę. Jis įsipareigojo tęsti reformas ir siekti pagrindinių prioritetų, kurie yra išdėstyti komisijos nuomonėje. Vasario 17 dieną po viešųjų konsultacijų su pilietinė visuomenė ir dėrybų su tarybos komisijos, atsiprašau, tarnybomis vyriausybė patvirtino veiksmų planą skirtą pagrindiniams prioritetams. Ir dabar yra svarbu jį tinkamai įgyvendinti. Pone pirmininkė, gerbėjai parlamento nariai, siekti nuomonėje išdėstytų prioritetų nebus lengva, tačiau įmanoma, jei savo jėgas suburs vis, e, visi Juotkalnyjoje. Iš ankstesnės plėtros patirties žinome, jog labai svarbu yra kuo anksčiau įgyvendinti pagrindinius politinius kriterijus bei o, baigti dėrybas dėl 23 skyrio. Skiriaus. Jotkalnyje pasiekė daug pažangos tokiuose sritise kaip viešosios administracijos depolitizavimas, jos teismų sistema e, yra nepriklausoma, Be to veiksmingai kovojama yra su korupcija ir organizuotų nusikalstamumu. Ir dėl visų šių dalykų dėrybos turėtų vykti be didesnių problemų ir, ir šalis turėtų integruotis Europos Sąjungą. Jotkalnyje turėtų pagerinti savo rinkimų sistemą, atsižvelgiant į SBO ir demokratinių institucijų ir žmogaus teisų biuro uh, bei e, Venecijos komisijos rekomendacijas. Be to reikės stiprinti parlamentą, tai yra labai svarbus prioritetas e, e, komisijai ir Europos parlamentui. realus Europos standartų paisimas, ypač žmogaus teisės rytise, yra labai svarbus. Būtina gerinti ryškos laisvę ir ryšius su pilietinė visuomenė. Dar reikia stiprinti nediskriminavimo politiką, lyčių lygybę, bei geriau saugoti pažeidžiamiausias grupės. Bet to reikia surasti tikru, e, tikrus sprendimus, kurie padėtų perkeltiesiams asmenims. Nuomonėje ir jūsų rezoliucijoje yra dar nurodyta, kokiuose sritise reikia siekti pažangos. Jutkalnie dar turėtų sustiprinti savo administracinius gebėjimus ir uh, pasirengti geriau gyvendinti ES akį. Mes turime elgtis atsakingai. Plėtros politikos patikimumas priklauso nuo to, kiek stojančioji valstybė laikosi ES nustatytų sąlygų ir nuo to, kiek ES vykdo savo įsipareigojimus duotus plėtros šalims. Mes visi esame suinteresuoti, kad Jotkalnyjos e, pažanga būtų pagrėsta realiais pasiekimais ir konkrečiais rezultatais. Jotkalnyjos e, pažanga bus įvertinta šių metų spalio mėnesį. Jei komisija nustatys, jog Jotkalnyje pasiekė nustatytus stojimo kriterijus, ypač sep, pagal septynis pagrindinius prioritetus išdėstytus šioje nu, nuomonėje, tuomet jį rekomenduos pradėti dėrybas. Dėkuoju. Labai ačiū komisijos nariai. Dabar suteiksiu žodį frakcijų atstovams. ECR vardu kalbės pirmasis ponas Stanokas, pirmininkė, komisarė. Aš du kart per pusantrų metų lankiausi uh, Juotkalnijoje su šešėnė pranešėja Ibrizagič. Iš tikrųjų šalis labai daug ką padarė tam, kad įgautų kandidatės statusą ir artėtų labiau prie ES narystės. Šalis labai maža, bet ji labai daug yra ką pasiekusi ir labai daug toliau dirba. Uh, Ankstesnis e, ministras pirmininkas ponas Djukanovičius ir dabartinis ministras pirmininkas Igoris Lukšičius e, laikosi pragmatiškos politikos, e, nedvėjodami siekia vesti savo šalį link narystės ES ir NATO. Dabar Jotkalnyje turi įvykdyti ES lūkesčius, reikia uh, pono Fiulės paminėtus septynis pagrindinius prioritetus įgyvendinti, ypač svarbu kovoti su korupcija, korupcija ir organizuotu nusikalstamumu. E, reikia taip pat numatyti labai aiškius vertinimo kriterijus, kad būtų galima įvertinti pažangą. Reikia ir veiksmų plano, kad būtų galima atsižvelgti į poreikius. Ir e, tikimės, kad e, Juotkalnyje taps oficialia kandidate ir neaišku, kodėl komisija dėlse numatė tam tikrą laikotarpį tarp paskelbimo šalies oficialia kandidate ir uh, e, dėrybų pradėjimo. Aš nežinau iš sutarčių, man neaišku, kodėl taip yra pasirinkta daryti. Mes uh, turime galvoti, kad tiek Podgorica, tiek kitos šalies dalis labai daug dirba E, siekdamos glaudesnės integracijos. Ir tikėkime, kad šalis dėl to uždėlsimo dabar entuzijazmas šalies nesumažės. Mes turime vertinti šią šalį pagal nuopelnus ir pasiekimus. Neturime žiūrėti į kitas vakarų e, Balkanų šalis ir lyginti juotkalnijos su jomis. Jotkalnyje yra maža ir graži šalis. Ji taikiai atsiskiria nuo Serbijos ir labai daug ką per tą laiką, nuo to laiko pasiekė. Aišku, yra ir problemų panašių kaip didesnėse kaiminėse. Ne, egzistuoja e, sienos e, ginčas su Kroatija. Tikimės, kad tarptautinis teismas viską E, išspręs e, ir taip pat yra su Kroatija ir Serbija pasirašyti sustarimai dėl kovos su organizuotu nusikalstamumu. Šalies e, ekonomika vis tik tai nėra diversifikuota, yra ji pirmiausia pagrista aliuminio gavyba ir turizmu reikėtų ieškoti kitų išeičių. Aš Manau, kad šios šalies pavyzdys yra iš tikrųjų gera istorija vakarų Balkanuose. Ačiū. Europeo, Dėkuoju toliau apie apie frakcijos vardu kalbėjęs ponia Ibrisadžič. Dėkuoju, ponia pirmininkė. Būdama EPP šešėlinė pranešėja, šiuo klausimu. Norėčiau visų pirma padėkoti panai Tenokui už puikų bendradarbiavimą ir už tai, kad mums pavyko parengti labai gerą subalansuotą pranešimą. E, taip pat norėčiau paprašyti visų kolegų palaikyti šį pranešimą, kai rytoj dėl jo balsuosime. Taip pat norėčiau pabrėžti, kad aš e, tarybos 2010 m. lapkričio mėnesio sprendimą suteikti e, oficialų šalies kandidatės statusą labai teigiamai vertinu. Ir manau, kad būtent e, tai padės kiek įmanoma greičiau pasiekti pagrindinio tikslo, tai yra Jotkalnijos stojimo, įstojimo į Europos Sąjungą. Jotkalnijos e, stabilumas e, parodė, e, kad. E, Juotkalnie galima vertinti, Juotkalnijos raidą galima vertinti kaip sėkmės istoriją. Taip pat norėčiau pasakyti, kad yra labai gaila, kad kandida, valstybės kandidatės statusas yra siejamas su dėrybų pažanga. Todėl e, aš tikiuosi, kad komisija kiek mano greičiau pradės dėrybas su Juotkalnyje dėl stojimo. Yra labai svarbu, kad ir toliau vysti, būtų e, vystomas. E, reformų procesas, ypač teisės, e, teisinės sistemos srityje, taip pat, kad būtų kovojama su interesų konfliktų administracinėje srityje. Yra labai svarbu, kad jos kalnyje gyvendintų e, tam tikras užduotis, tačiau nepaisant to, aš norėčiau paskatinti Jotkalnijos vyriausybę ir padėkoti jai už iki šiol įvykdytas teigiamas e, reformas. Ir tikiuosi ir laukiu tos dienos, kai e, mes galėsime sveikintis ne tik su Juotkalnyjos ambasadoriumi ES, bet pasveikinti šią šalį įstojusią ES. Ačiū. Dėkoju. Toliau socialistų frakcijos vardu ponas Ferm. Dėkoju, ponė pirmininkė. Taip pat norėčiau padėkoti ponui Tenek už, už konstruktyvų bendradarbiavimą. Dėkoju jam visos socialistų ir demokratų frakcijos vardu. Yra labai svarbu, kad Juotkalnyje toliau žengia savo keliu į ES ir yra labai svarbu, kad komisija kiek manoma greičiau pradėtų stojimo dėrybas. Tai, taip pat yra labai svarbu, kad Juotkalnyje e, harmonizuotų e, ES teisę. Jotkalnyje, kaip ir Kroatija, rodo, kad jos yra vertos e, stojimo į ES. Jos prisideda prie to, kad būtų atkurtas stabilumas regione. Jotkalnyje yra e, taiki valstybė, kuri labai daug daro regioninio bendradarbiavimo srityje. Jis ji užmesgia labai gerus santykius ir palaiko labai gerus santykius su savo kaiminėmis valstybėmis. Aišku, yra tam tikrų sričių, kuriuose dar reikia reformų. Tai yra teisės sistema sistemos reforma, administracinės sistemos reforma, kad galėtume kalbėti apie tikrą teisinę valstybę. Tačiau manau, kad Jotkalnie pasieks pažangos ir šioje srityje. Taip pat reikia nepamiršti spaudos laisvės. E, darbuotojų teisų, moterų teisų klausimo ir e, tolimesnio pilietinės visuomenės vystimosi. Šie aspektai taip pat yra labai svarbus e, tose dėrybose, kurie, kurios vyks e, ateityje. Ir aš tikiuosi, kad mes greitai pasiekinsime Jotkalinę kaip ES narę. Ačiū. Dėkuoju. Toliau liberalų vardu kalbės ponas Vaigil. Pusantros minutės. Hvala lepa, gospodu Dėkuoju, pane pirmininkė. Aš norėčiau padėkoti ponui Tanokui už šį parengimą ir už šį pranešimą ir už tai, kad jis mumis bendradarbiavo jį rengdamas. Jei mes norime neprarasti, kad Turkija neprarastų ryšto vykdyti reikiamas reformas, atsiprašau, kad Jotkalnyje vykdytų reformas ir kad galiausiai jį prisijungtų prie ES, Mes turime padėti visoms regiono šalims, e, įskaitant e, ir Turkiją. Jotkalnyje jau ilgą laiką rengėsi stojimui ir dabar tai reikia pradėti dėrybas. Jotkalnyjos vyriausybė dar daug ką turi padaryti, turi sustiprinti administracinius gebėjimus, sustiprinti kovą su korupcija, Ir mes norėtume pamatyti konkrečius šios kovos rezultatus. Norime, kad uh, korupcija apkaltinti asmenys būtų nubausti. Be to reikia uh, užtikrinti, jog saugomos yra visų mažumų, visų juotkadnijos gyventojų teisės. Nevyriausybinėms organizacijoms taip pat reikia suteikti daugiau vietos šalies politinėme gyvenime. Pone pirminkė, aš norėčiau pasidalinti su jumis tuo, ką aš išgirdau e, iš Jotkalnijos politikų. Jie man sakė, kad labai svarbu, jog santykiai su Jotkalnyje būtų plėtojami neatsigrėžiant į Serbiją. Turime pasimokyti iš praeities klaidų. Dėkuoju. Verde, Dėkuoju. Toliau žaliųjų frakcijos vardu kalbės ponė Lunačiak, pusantros minutės. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Pone pirmininkė, komisijos nariai, gerbimi kolegos, aš taip pat norėčiau padėkoti Čarlzui Tanokui už labai gerą ir gerai subalansuotą pranešimą ir tikiuosi, kad mes visi sutarėme dėl to, kad iš pradžių buvo su, suteiktas šalies kandidatės statusas, tačiau nebuvo pradėtos dėrybos. Aš, kaip ir visi kiti kolegos, taip pat norėčiau, kad šios darybos būtų pradėtų kuo skubiau. Ir tarybos atstovai pasakė, kad jie nori to taip pat. Tik aš tikiuosi, kad darybas galim bus pradėti jau šiemet. Jotkalnyje daug ką padarė, tačiau dar reikia kovoti su korupcija, stiprinti e, e, kovos su diskriminacija priemonės ir kova, kova su korupcija. Mes turime reikalauti, jog e, viešosios organizacijos padėtų dirbti nevyriausybinėms organizacijoms dirbti, tyriant korupcinius nusikaltimus. O šios nevyriausybinės organizacijos turėtų padėti valstybei atsikratyti korupcijos. Apsi, tai turi padėti e, valstybė apsivalyti. Toliau, nediskriminavimas. Jotkalnyje patvirtino ne, gal nemažai gerų įstatymų, tačiau žmonės vis dar yra diskriminuojami. Tai pirmiausia yra Romai, e, egiptiečiai ir homose, homoseksualai. Jotkalnyje yra homogeniška šalis Ji turi labai gražius kalnus, puikia pakrantę. Labai malonu yra vertinti šios šalies e, pažangą. Tačiau mes matome, jog ne, netinkamai yra saugoma ši nuostabi Jotkalnyjos e, gamta. Ir jeigu uh, mes e, nereikalausime, kad, kad būtų imtasi skubių priemonių, tuomet visas šis gražus kraštovaizdis netrukus išnyks. Labai ačiū dabar kiti kalbėtojai. Labai prašau neviršyti jums skirto kalbėjimo laiko. Ponas Šioflin, pusantros minutės. Uh, you, Ačiū, pirmininkė, ministrė, komisarė. Pritariu tiems, E, kurie iki šiol kalbėjo ir sakė, kad Juotkalnyje pasiekė labai daug pažangos, e, artėdama link ES, nežiūrint labai nekokios e, išeitinės pozicijos, kai Jugoslavija žlugo, buvo labai daug problemų, reikėjo sukurti naują sistemą ant senosios grįvėsių. Tai yra nelengva ir kai kurie iš nu, e, neigiamų kriterijų vis tik tai perėjo į naująją sistemą. Bet šalis yra įsipareigojusi e, įsilieti į Europos šeimą po nesėkmingos sąjungos su Serbija. Aišku, išlieka problemų, bet jos yra įprastinės buvusioms komunistinėms valstybėms - korupcija, nusikalstamumas, e, administracijos mm, ir teisingumo problemos ir panašu. Bet politinėje, ekonominėje, teisinėje, ekonominėje sistemoje, ką nors pakeisti, reikės, e, norint pakeisti, reikės labai daug pastangų ir administracija turi būti pasirengusi tai daryti. Kiekviena buvusi e, komunistinė valstybė susiduria su panašiais sunkumais e, E, visuomenės viešoji nuomonė pasisako už e, europietišką ateitį ir tai yra labai stiprus veiksnys, sėkmingas, kuris turėtų galiausiai atvesti šią šalį į Europos Sąjungą. Ačiū. Dabar ponė Flašikova Benova, pusantrai minutė, prašom. Dėkoju, ponė pirmininkė, komisarė, kolegos. Pažanga Europos integracijos procese yra vienas iš svarbių veiksnių, kuris leidžia toliau plėtoti šalies ekonomiką. Jau ji yra užsitikrinusi neblogą makroekonomikos stabilumą, pažengė į priekį vykdydama kriterijus, kurie e, yra nustatyti Kopenhagos vadovų susitikime ir kit tuose susitikimuose. Aišku, reikia e, reformuoti teismų sistemą, e, teisės saugos sistemą, kovoti su organizuotais nusika, e, nusikaltimais ir korupcija. Taip pat reikia reformuoti viešą administravimą ir įtvirtinti parlamento vaidmenį. Reikia užtikrinti žiniasklaidos žodžio laisvę, įtraukti pilietinę visuomenę į visus procesus Taip pat kovoti su diskriminacija, pirmiausiai mažumų diskriminacija įskaitant Romus. E, geri kaimynystės santykiai taip pat yra viena iš būtinų sąlygų narystėje. Jotkalnyje jau labai daug ką padarė, kad atitiktų kriterijus ir būtų priimta į Europos Sąjungą. Ir mes E, turėtume e, pasvarstyti, kad tikrai e, reikia suteikti kandidatės statusą šiai šaliai, kad ji galėtų dirbti toliau. Ačiū. Dėkoju. Dabar ponas Kukanas pusantrai minutė, prašom. Dėkuoju, ponė pirmininkė, komisijos nariai, valstybės sekretorė, gerbėjai kolegos. Pirmiausia, aš norėčiau padėkoti ponui Tanokui ir jį pasveikinti parengus puikų pranešimą jūs e, tikrai padėti mums rengti rezoliuciją. Lietkalnyje padarė daug pažangos siekiant stojimo. Be to, ši šalis vaidina svarbu vaidmenį, konstruktyvų vaidmenį išlaikant stabilumą regione. Praeitais metais uh, taryba ir komisija nusprendė suteikti Jotkalnyje komisijos e, e, šalies kandidatės statusą, pripažindamos jos pažangą. Ir aš tikiuosi, kad pažadas pradėti dėrybas bus netrukus ištesėtas ir jos bus e, pradėtos. Jotkalnyjos vyriausybė turėtų visą dėmesį skirti tam, jog būtų daroma dar daugiau pažangos svarbiausiuose srityse Teisinės valstybės principų įtvirtinimas, kova su korupcija organizuotų nusikalstumumu, rinkimų sistema, parlamento stiprinimas ir e, parlamento priežiūros vaidmens e, stiprinimas bei e, vyriausybės bendradarbiavimas su nevyriausybinės organizacijomis. Teismų sistemos reforma siekiant sustiprinti jų nepriklausomumą. Kova su korupcija, kadangi korupcija kenkia ekonominiai ir socialiniai raidai ir tinkamo, tinkamam viešo administravimo darbui. Be to, Jotkalnyje turėtų nesudėti rankų ir toliau žengti Europos link tam, kad mes iš tikrųjų galėtume pradėti dėrybas jau netrukus. Per un minuto. Grazie, prezidente. Ponas Taleris, pusantros minutės. Dėkuoju pirmininkė, panė ministrė, komisijos nariai. Pirmiausia, aš norėčiau pasakinti mūsų pranešėją, poną Tanaką, parengus šią rezoliuciją dėl Juotkalnyjos. Juotkalnyje yra puikus pavyzdys to, kad Vakarų Balkanų šalis galės galiausiai įstoti į Europos Sąjungą. Turime leisti šioms šalims e, tapti visateisėmis ES narėmis. Lietkalnyje šiandien yra šalis kandidatė. Ir kitos kaimininės šalis galėtų pasimokyti iš Jotkalnyjos. Mes remiame pono Lukšič vyriausybę, tačiau turime šią vyriausybę dar kartą pasakyti, kad ji privalo bendradarbiauti su pilietinė visuomenė turime pasakyti vyriausybei, kad ją kritikuojanti žiniasklaida nėra jos priešas ir kad e, nepriklausomą žiniasklaidą reikia stiprinti. Jotkalnyje yra nedidelė šalis, tačiau tai yra sąžininga ir puikiai funkcionuojanti šalis ir turėtume tą parodyti visą Europoje. Kuperum. Dėkoju. Dabar ponė Basesku. Pirmininkė, komisarė. Balkanų, vakarų Balkanų regiono stabilumas e, bus labiau įtvirtintas, jeigu komisija e, laikys Jotkalnyje šalimi kandidate. Taip pat norėčiau pasakyti, kad Kopenhagos kriterijai turi būti visiškai įvykdyti prieš iš šaliai įstojant į ES. Tačiau tų kriterijų yra labai daug ir reikia, kad gyvybiškai svarbiose sektoriuose vyriausybė dėktų reformas siekdama tuos e, kriterijus įgyvendinti. Žinome, kad dar didėja e, korupcijos sistema. Tačiau valdžia, siekdama pagerinti padėtį, sukūrė specialią instituciją kovai su korupcija. E, kita problema yra Romų teisės. Kol kas įstatymai aiškiai neišdėsto apsaugos principų. Konstitucijoje yra nuostatos. E, jeigu būtų rašytos į Konstituciją atitinkamos nuostatos, tai pasiūstų labai teigiamą signalą šiai bendruomeniai. Taip pat e, reikia, kad būtų kur kas e, stipresnis aplinkosauginis, ekologinis e, judėjimas šioje šalyje. Nes jeigu nieko nebus daroma, tai nevaržomas turizmas gali sukelti labai neigiamų pasiekmių. Galiausiai noriu priminti Jums tai, kad e, europietinė perspektyva numatyta Juotkalnyjei sugražintų ją į tą praeitį, kuri priklauso šiai šaliai regione. Dėkoju. Toliau ponas Tabadži, vieną minutę. Dėkoju, ponė pirmininkė. Pone valstybės sekretorė Giuri, ponė komisarė Fiulė, man labai džiugu, kad pirmininkaujant Vengrijai yra nustatytas vienas iš esminių prioritetų ES plėtra į vakarų Balkanus. Aš džiaugiuosi girdėdamas, kad e, yra žadama daryti viską, kad e, narystės dėrybos iš tiesų galėtų prasidėti. Mano kolegos jau paminėjo, kad kova su korupcija yra labai svarbi Vakarų Balkanų valstybėje, tačiau esminis dalykas dar taip pat yra ir e, santykiai su kaiminėmis valstybėmis. Ir būtent šitoje kaiminystės politikoje Jotkalnyje mums rodo puikų pavyzdį. Su savo kaimynais, pavyzdžiui, su Kroatija, e, Jotkalnyje yra pasirašusi bendradarbiavimo e, susitarimą. Kalbant apie mažumas Jotkalnyje, remiasi Vengrijos mažumų įstatymų. E, ir taip pat Jotkalnie turėtų kai ką pakeisti ir rinkimų teisės rytie, bet manau, kad jai pavyks pasiekti pažango šioje sritise. Šiose sritise. Dėkoju, toliau pradėsime kešsiai procedūrą. Yra septyni kolegos norintys pasisakyti. Visiems jums suteiksiu žodį. Tik norėčiau paprašyti kalbėti nelgiau kaip vieną minutę, nes nukirsiu jūs. Ponas Koculovski pani przewodnicząca! na wstępie chciałbym pogratulować czarnogórai. dėkoju pone pirmininke pirmiausia norėčiau pasveikinti juodkalniją su tuo kad jai buvo suteiktas šalies kandidatės statusas. politinis dialogas tarp juodkalnijos ir europos sąjungos institucijų jau yra pradėtas. juodkalnijoje yra nemažai politinės valios vykdyti svarbės reformas, e, Bolonijos procesas e, taip pat e, gerai yra vykdomas. Tačiau mes matome, kad nedarbas šioje šalyje yra gan didelis ir egzistuoja skirtumas tarp norų ir realybės. Jotkalnyje turėtų uh, gerinti socialinę įtraukti bei švietimo sistemą tam, kad žmonės galėtų įgyti jiems reikiamą kvalifikaciją ir susirasti darbą. Dėkuoju toliau ponas Cemke. Dėkuoju ponė pirmininkė. Ši diskusija labai aiškiai parodo, jog Jotkalnyje kad Jotkalnyje nori integruotis Europos Sąjungą. Jie neblogai sekasi prisitaikyti prie mūsų keliamų reikalavimų. Tačiau aš norėčiau kreipti jūsų dėmesį į e, du dalykus. Pirmiausia, jie pažvelgsime Europos Sąjungą, pamatysime, jog ji nulatos reikalauja, kad būtų paisoma Europos Sąjungos pamatinių vertybių. Ir Antras svarbus šios plėtros eta, aspektas yra tai, kad jo, visos Vakarų Balkanų šalis laukia signalo, kurio gali tapti Jotkalnyje. Ir aš norėčiau ponui Fulė užduoti klausimą. Kada jūs manote, kad jie galėtų įstoti į Europos Sąjungą? Dėkoju. Toliau ponas Tokias vieną minutę. Gracija. As a citizen of Romania with strong belief. Aš esu Rumunijos pilietis. Mes manome, kad daugia etninė visuomenė gali egzistuoti labai sėkmingai, kad tautos gali sutarti, sugyventi ir sveikinu Jotkalnijos E, siekius įtvirtinti demokratinės institucijas, kurios atitiktų tarptautinius ir Europos standartus. Juotkalnyje yra parlamentinė demokratija, kuri pagrįsta konstitucinė teisėkuros sistema, įtvirtinančia įstatymo viršienybę, pagarbą žmogaus teisėms ir e, mažumoms. Tačiau įgyvendinant teisės aktus iškyla problemų daug. E, pavyzdžiui, korupcija dar yra giliai įsišaknyjusi kova su nusikalt, e, organizuotu nusikalstamumu, yra labai rimtas dalykas ir reikia siekti pažangos šiuose srityse. Aš raginu Juotkalnyje ir toliau konstruktyviai dalyvauti regioninėme bendradarbiavime taip pat tvirtinti dvišalius santykius su kaiminėmis. Dėkoju dabar ponė Nevedalova. Dėkoju pirmininkė. Ponas Fiulė. E, praeitą savaitę lankėsi Juotkalnyje, tai rodo, kad Juotkalnyje laikoma labai rimtai įsipareigojusi šalimis siekti narybės Europos Sąjungoje. Per pastarosius dviejus metus daug kas padaryta. Ir pažangą vertina taip pat jungtinės tautos, UNDP ataskaita numato, kad e, ši šalis galės įvykdyti 15, 15 metais visus tūkstantmečio vystimosi tikslus. Ir neseniai lankėsi Bruselėje ministras pirmininkas, ponas Lukšičius, kuris e, dar kartą pakartojo pasiryžimą Jotkalnijos siekti narystės NATO ir Europos Sąjungoje. Ir e, taip pat e, buvo pažadėta sėkmingai panaudoti, veiksmingai panaudoti ES pagalbą šį šaliai. Dėkoju, ponas Baltazarė. Dėkoju, pirmininkė, gerbiamas komisarė, kolegos. Yra tikrai puikių rezultatų Jotkalnyjos kelyje į Europos Sąjunga, tačiau dar yra išlikę tam tikrų problemų. Svarbiausia e, būtų e, siekti teisinės valstybės principų e, įgyvendinimo, nors buvo jau šioje srityje pasiekta pažangos, bet dar reikia kai ką keisti baudžiamosios teisės srityje, ypač kalbant apie pirminės teisės normas. Taigi yra dar tam tikrų trūkumų. Man atrodo, kad būtų labai svarbu, kiek įmanoma greičiau užtikrinti baudžiamojo teisingumo institucijų skaidrumą, kad į, į teismų ir teisinės sistemos darbą nesikištų e, politikai. Taigi reikia dar labai daug ką pakeisti, pavyzdžiui, ir teisėjų skirti, e, skirimo procese turėtų sistema veikti taip, kad nebūtų taip, kad teisėjų skiria parlamentas arba vyriausybė. Turi būti užtikrinta prieiga prie e, teisinės sistemos, teisinės pagalbos nemokamos. Pone Kretu. E, e, Europos. Europos Sąjunga laikosi atvirų durų politikos e, rytų Europos atžvilgių ir taip pat vakarų Balkanų atžvilgių. E, Jotkalnės kelias link ES nebus lengvas, bet e, e, reikia pasižiūrėti ir į kitas regiono šalis, kuris žengia, kurio žengia tuo pačiu keliu. Aš manau, kad ES labai svarbu vaidmenį vaidina buvusios Jugoslavijos šalims e, artėjant link Europos Sąjungos. Ir reikia, kad vakarų Balkanų šalis, buvusios Jugoslavijos šalis e, pamirštų savo labai neigiamą patirtį ir galėtų siekti toliau pažangos. Dėkoju, toliau paskutinis pasisakymas pono Melcerio. Dėkoju, ponė pirmininkė, kalbant apie vizų režimo e, supaprastinimą e, Serbijai, Jotkalniai ir Makedonijai, buvo tikimasi, kad e, su, išauks turizmas, tačiau į Europą atvyko pabėgėliai dėl skurdo. Todėl yra labai svarbu pabrėžti, kad E, turistinė viza negali būti bilietas į prieglopšio prašymą. Ir netgi tose valstybėse yra tam tikrų e, kelionių agentūrų, kurių esminis darbas yra um, padėti pabėgti iš šalies. Taigi tai rodo, kad yra dar didžiulių trūkumų. Tačiau e, nepaisant to, daugelis valsty, e, šių valstybių, vakarų Balkanų valstybių piliečių e, nenori gyventi savo šalise, o veržiasi bet kokią kainą atvykti į Europą ir pasinaudoti jos socialinę sistemą. Todėl yra labai svarbu, kad šios valstybės darytų viską, kad pačios priartėtų prie Europos. Ačiū. Grazie, ora la parola. Dėkuoju. Dabar žodis suteikiamas komisijos nariui ponui Fiulė. Ačiū, ponė pirmininkė, gerbėjai Europos parlamento nariai. Mūsų diskusija buvo produktyvi ir e, joje buvo pasakyta, koks turėtų būti kitas žingsnis tam, kad Jotkalnyje dar labiau priartėtų prie ES. Šiandien svarstėme Europos parlamento rezoliucijos projektą Ir e, praeitą savaitę paskelbta komisijos nuomonė dėl Jotkalnijos pažanga. Šiuose dokumentuose yra pasakyta, kad daug kas padaryta, tačiau dar daug ką reikia nuveikti. Jotkalnyje turėtų pasiekti realių rezultatų tam, kad jį galėtų žengti dar vieną žingsnį Europos integracijos link. Reikia neprarasti jau įgyto pagreičio ir tęsti ryštingai pradėtas reformas. Mes visi žinome, kad Jotkalnyje pati turi e, pasistengti įvykdyti nustatytus kriterijus. Ir kai tik jį tai padarys, galim bus pradėti dėrybas. Jotkalnyjos e, integracijos Europą sparta priklausys nuo jos pačių pastangų. Ir būtent dėl to aš negaliu dabar Jums pasakyti, kada ši šalis galėtų įstoti į Europos Sąjungą, kaip kai kas už Jūsų prašė. Aš galiu tik pasakyti, kad mes ketiname palaikyti Jotkalnyje, tačiau tik reali pažanga galės būti galės būti padaryta tik tuo atveju, jei Jotkalnijos gyventojai patys to norės ir ištingai sieks. Dėkuoju. Toliau sutikiu žodį valstybės sekretorijai, poniai Giori. Dėkoju, ponė pirmininkė, gerbiamas komisarė, gerbiami parlamento nariai. Visų pirma, norėčiau padėkoti Jums už šias vaisingas diskusijas. Tikrai puiku matyti, kad Europos parlamentas ir toliau daro viską, kad Juotkalnyje kiek įmanoma greičiau įstotų į Europos Sąjungą. Norėčiau pasakyti, kad tie susirūpinimai, kuriuos jūs paminėjote, arba tos užduotis, kurios dar yra netliktos, yra įtrauktos į mūsų ES institucijų darbo tvarkę integracijos rytyje. Ir mes pabandysime padaryti viską, kad būtų tos užduotis įvykdytos ir išspręsti tie susirūpinimą keliantis klausimai. Taip pat yra labai svarbu e, kalbėti apie tai, kas įvyks per tą laikotarpį nuo to laiko, kai Jotkalnie gavo kandidatės statusą, iki kol prasidės e, stojimo dėrybos. E, jau ir komisaras apie tai kalbėjo, aš ir pati norėčiau tai paminėti, kad komisija suformulavo tam tikras sąlygas, kurios, kurias turėtų įgyvendinti Juotkalnie, kurias turėtų atitikti Juotkalnie, tai yra septynios esminės sąlygos, tarp jų yra kova su korupcija, teisinės valstybės principų įgyvendinimas e, ir kiti svarbus klausimai ir komisija vertins pažangą šiuose sritise ir būtent pagal tai e, šių metų e, per šiuos metus priims sprendimą, ar galima pradėti dėrybą su Jotkalnyje ar ne. Norėčiau dar kartą Jums padėkoti už šias diskusijas ir manau, kad šios šiandieninės diskusijos įrodė mums, kad Europos parlamentas yra pasirengęs pasiūsti teigiamą signalą Vakarų Balkano tautoms ir valstybėms, signalą, kuris rodytų, kad ES plėtros procesas vyks ir toliau. ES yra pasirengusi bendradarbiauti su visomis e, to regiono valstybėmis, e, siekti jų įstojimo ES, aišku, su ta sąlyga, kad tos valstybės įgyvendins tam tikras sąlygas. E, komisija turėtų šiuo metu įgyven, įvertinti E, esamą situaciją Jotkalnėje ir e, pagal tai priimti sprendimą dėl dėrybų, o Kroatija turi daryti viską, kad įgyvendintų e, taip pat jai suteiktas užduotis. Manau, kad mes padarysime viską, kad šios valstybės įstotų Europos Sąjungą, jeigu jos pasieks joms užbrieštų tikslų. Dėkoju, sako pirmininkė. E, mes gavome rezoliucijos projektą, e, diskusijos šiuo klausimu yra baigtos, o dėl rezoliucijos balsuosime rytoj 11.30 min.